E Vienas pranešimas aš gavau iš Europos konservatorių ir reformatorių grupės prašymą skirti kelis narius į e, kai kuriuos komitetus. Ir jeigu niekas neprieštarauja, e, pagal numatytą terminą tuomet šie paskirimai bus patvirtinti. Ir posėdės vyks.